So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich. Mėly kolegos, sveiki atvykę į aplinkos komiteto posėdį. Popietė prasideda neskubant, kaip matau, tikiuosi, kad kolegų padaugės. Darbų tvarkėte gavote. E, paskutinis pranešimas koordinatoriaus posėdžio gali nebūti, kadangi viską mm, aptarėme praėjusią savaitę Strasbūre. Turime visas kalbas išskyrus estų ir latvių, o rytoj mm, nebus vertimo į maltiečių kalbą, jeigu kažkam reikia jos mūsų komitete. Čia matote filmavimo grupė iš Jungtinės karalystės ketina šiek tiek mūsų darbą pafilmuoti, jeigu neprieštarausite, jie tą ir darys. Ir rytoj atvyks. Europarl televizija kartu su parlamento pirmininku filmuos ir fiksuos mūsų pastangas mažinant pastatų energetinį suvartojimą. Keletas pirmininko pranešimų, jų atsirado po praėjusio komiteto posėdžio ir mes turime dirbožėmio atlasą Europoje parengtą. Kas nori gauti kopiją, turi e, paprašyti sekretariato, manyčiau, yra taip pat internete, Jungtinė karalystė, Beneliuksas, Šiaurės Prancūzija, visa informacija apie dirbožėmį patvirtina mūsų būkštomis šis atlasas, kad um, dirbožėmio kokybė prastėja ir Europos dirbožėmio direktyva tikrai neveltui yra mūsų komiteto mm, darbo tvarkėje. Kitas mažiau džiaugsmingas klausimas – ICAO, tarptautinė mm, aviacijos organizacija susitinka šią savaitę Montrealyje, kai kurios JAF oro bendrovės apskundė terš, išmetamų teršalų priekybos sistemą mūsų patvirtintą aštuntaisiais metais. Vakar e, atsiprašau, praėjusią savaitę pakankamai vėlai vyko diskusijos iš šiuo klausimu. Tikiuosi, kad pavyks išvengti, jog JAV kartu su Kanada ir Meksika prastum savo rezoliuciją, tai gali sužliugdyti mūsų prekybos teršalų mm, leidimais sistemą. Žinote, kad e, kova lėktuvams ir laivams skirti tiems teršalų leidimams yra svarbus aspektai kovojant su mm, klimato kaita. Toliau gavome komisijos komunikatą dėl tabako direktyvos ir tabako produktų peržiūra. Yra nemažai kas rengiama mm, šioje srityje. Mūsų komitetas nekarta yra pasisakęs rezoliucijose apie rūkimo žalą, apie sveikatos apsaugą. Manau, kolegos turėtų išsamei pastudijuoti, kągi komisija mm, siūlo. Toliau New York'e e, tūkstantmečio viršūnių susitikimo užkulisiuose vyko pokalbiai dėl pokalbių Kankune ir taip pat dėl beivairovės konferencijoje Nagujoje. Kaip žinau, vienas mūsų kolega e, ten dalyvavo tai gal galės jis keletą sakinių mums papasakoti apie mm, posėdžių ir susitikimų rezultatus ir prašom kolegą keltą žodžių dėl bioįvairovės. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Renginys buvo labai įdomus. Visos keturios dienos buvo labai įdomios trečiadienis ir ketvirtadienis buvo dienos skirtos biologiniai įvairoviai nuo 9 ryto. Kalbėjomės apie biologinę įvairovę, vyko aukšto lygio diskusijos. Na ir dar tie du klausimai, kurie, kuriuos komitete aptarėme, buvo iškelti. Na, gujoje panašu, kad e, susitarimas nebus pasiektas. Ir e, nėra išspręstas e, naudos pasidalymo ir finansavimo klausimas. Uh, Ir akivaizdu, kad visi besivystančių valstybių vadovai laikosi bendros nuomonės, na ir Brazilija mm, taip pat laikosi savo pozicijos. Taigi panašu, kad ES yra kitoje stovyklos pusėje. priešininkų stovykloje ir taip gaunasi tarsi, kad mes ES blokuojame diskusijas siekiant ambicingesnių tikslų, tokio protokolo, uh, kuris garantuotų, kad genetiškai modifikuotus produktus pardavinėjant nauda yra išdalima vietos gyventojams. Ačiū už tokią trumpą išsame konferenciją. Tikrai nacionaliniai santykiai, ypač šiaurės pietų konfliktas visuomet iškyla aštriai aptariant panašius klausimus. Pažiūrėsim, ar iki spalio pabaigos kažkokiu pokyčiu nusimato. Jeigu nėra pastabų, pereiname prie trečiojo darbo tvarkės klausimo. Pusėdžio protokolo tvirtinimas Liepos e, mėnesio posėdžio. Jeigu iki posėdžio pabaigos neslauksime pastabų, laikysime protokolą patvirtintų. Ir, mėly kolegos, periname prie mūsų e, popietės pagrindinio klausimo. Nepaprastai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti komisijos narę Kristaliną Georgievą, kuri yra atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą. Ir būtent paskutinis aspektas krizių valdymas patenka į mūsų komiteto kompetencijos sritį. Nepaprastai džiaugiamės, ponė komisarė, kad radote laiko atvykti pas mus pastarojų metu patyrėme keletą tikrai didelių katastrofų, regime, jog visame pasaulyje gaivalinių nelaimių skaičius išaugo, netgi padvigubėjo ir taip pat regime daug potvinių, bet to liepsnoja miškai ir visi šie reiškiniai tampa vis ekstremistiškesni. Akivaizdu, kad Europos piliečiai klausia savęs, ką ES gali padaryti, jog ES išnaudotų savo pajėgumus. Mūsų žemynas be abejo tokių pajėgumų turi daug. Čia praėjusiais metais nekarta buvo diskutuojama apie tai, kaip reikia kurti sinergijas kaip bendradarbiaudami ir netgi integruodamiesi užtikrintumėme žmonėms didžiausią pagalbą ir paramą. Šiandien jūs e, pasikvietėme, kad informuotumėte, kokius vyksta diskusijos naujoje komisijoje, kokie yra jūsų ketinimai. Taip pat mums labai įdomu, ar bus kažkoks teisėkuros pasiūlymas pateiktas, gal kažkokia programa, taigi e, sveiki atvykę, ponia komisarė, ir mm, suteikiu jums žodį savo kalbai, prašom. Very much, uh, Ačiū labai, gerbiami parlamentarai. Labai džiaugiuosi galėdama šiandieną dalyvauti jūsų posėdėje. Didelę dalį savo profesinio gyvenimo skiriau aplinkosauginiams klausimams. Ir matyt, dėl to, uh, aš galiu baisingai prisidėti prie komiteto diskusijų. Na, o šiandieną tikslas yra pakalbėti apie ES e, re reagavimo gaivalinių nelaimių atveju e, sugebėjimai, gebėjimai reaguoti nelaimės. Na ir šiais e, metais mes ketiname surenkti, sukurti greito reagavimo mechanizmą ir aš ketinu pateikti pasiūlymus, kuriais būtų įmanoma e, pasiekti užsibrieštų ambicijų ir tikslų. Jūs, ponė pirmininkė, pradžioje pasakėte, kad vis daugiau matome nelaimių pasaulyje ir situacija pasikeitė ir ta situacija keičiasi ir toliau nuo 75-ųjų gaivalinių nelaimių skaičius išaugo penkis kartus, pasaulio ekonomika išaugo 3-4 kartus, o nelaimių skaičius dar didesnis. Tai reiškia, kad nelaimės tampa dažnesnės ir auga greičiau negu kad pasaulio ūkis. Na ir per, per pastaruosius keletą metų mūsų užfiksuoti skaičiai yra labai didžiuliai. 230 milijonų žmonių nukentėjo, 85 tūkstančiai žuvo. Na ir pasaulio ekonomikai tai kainavo ketvirtadalį procento 66 70, 67 milijardus eurų. Na, o šie metai tikrai nebuvo eiliniai. Mano buvęs statistikos profesorius teikdavo, kad galima galva įkišti šaldytuvą, o kojas į orkaitę ir žmogaus vidutinė temperatūra nepakis, bet žus žmogus. Taigi tie, iš tiesų tai buvo labai neįliniai metai, 2010-ieji įeis į istoriją, kadangi Haityje įvyko didžiulė gaivalinė nelaimė, 230 tūkstančių žmonių žuvo, 300 tūkstančių sužeista, milijonas liko be namų. Taip pat vulkano, vulkano ugnikalnio išsiveržimas Islandijoje. Šešias dienas oro eismas buvo sustabdytas ir poveikis ekonominiai, socialiniai sistemai iš tiesų um, buvo ne tik jaučiamas Europoje. Taip pat Meksikos įlankoje įvykusi nelaimė išsiliejusi nafta, dar kol kas reiks, dar nėra aišku, kokia žala yra padaryta. Taip pat Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Moldovoje ir kitose valstybėse vienu tą pačią vasarą e, vyko potviniai, na ir dabar matome ir sausros apraiškų, ir prisimena 2005 metų mm, sausros padarinius, taip pat e, gaisrai Rusijoje, na ir galiausia potinis Pakistane. Na ir situacija Pakistane mane labai neramina dar ir dabar, kadangi e, nelaimės mastai yra didžiuliai, 20 milijonų žmonių nukentėjo, ir dar reiks e, ištisus mėnesius, gal metus su tuo tvarkytis. Na ir negalime tikėtis, kad e, tokia tendencija pasikeis ateityje. Kodėl? E, pirmiausia, dėl to, kad keičiasi klimatas. Antras dalykas - didėja gyventojų ir daugiausia žmonės gyvena miestuose. Trečia priežastis yra didžiulė pasaulinės ekonomikos įvairovė, mastai ir dėl to suke, kyla tokios uh, E, nelaimės, kaip e, kad įvyko Meksikos įlankoje. Na ir dar vienas dalykas - terorizmo pavojus. Taigi šiame kontekste yra visiškai aišku, kad mūsų piliečiai, 90 procentų piliečių reikalauja iš ES, kad ji suvaidintų aktyvesnį vaidmenį reaguojant į nelaimės. Taigi mes tą ir darome, mes e, reaguojame į piliečių poreikius. Na ir ką ES galėtų nuveikti šioje srityje? Yra keturi, keturios rytis, kur ES koordinacinis vaidmuo gali būti labai naudingas. Nesumenkinant būtinybės suderinti veiksmus pačiu žemiausiu lygmeniu, kadangi pirminė atsakomybė tenka vietos valdžios institucijoms, nacionalinėms vyriausybėms. Na ir aišku, labai svarbus yra ir ES vaidmuo. Pirmiausia, kai valstybė susiduria su nelaime, reikalingas gerai koordinuotas, gyvybiškai svarbių gyvybiškai svarbios pagalbos teikimas. Tai yra labai svarbu, mažina socialinius, ekonominius kaštus ir be tokio koordinavimo kyla neveiksmingumo pavojus. Kitas dalykas yra bendri mokymai ir mokymasis iš patirties. Tokiu būdu galima sustiprinti nacionalinės sistemas ir padaryti ES veiksmus efektyvesniais. Na ir yra tų priemonių, kurios gali būti geriausiai laikomos bendrijos lygmenio arba dėl to, kad jos yra labai brangios arba sudėtinga atskirai valstybei tas priemonės, tą įrangą laikyti. Na ir dar vienas dalykas - ES koordinacinis vaidmuo yra labai svarbus ir mūsų žemynė, ir trečiosiose valstybėse, ir tokiu būdu ES įvaizdis yra gerinamas. Ir taip pat yra didinamas piliečių pasitikėjimas mumis, kad būtent ES gali tvarkytis nelaimės atveju. Taigi, ką mes siūlome, ko mes siekiame. turiu pasakyti, kad mums pirmiausia labai svarbu pripažinti, kad dabar jau turime reagavimo sistemą, kuri yra pakankamai gera, kai centrinėje Europoje vyko potviniai, mes per kelias valandas mobilizavome valstybių narių pajėgas, įrangą daugiau negu kad toms valstybėms netgi reikėjo. Ir kai sureagavome į potvinius Pakistane, koordinavome irgi valstybių narių veiksmus ir Pakistano valdžios institucijoms mūsų veiksmai yra pavyzdiniai. 25 valstybės narės ėmėsi veiksmų Haityje, tą darė irgi veiksmingai ir koordinuotai. Taigi tikrai nepradedame visko daryti nuo nulio ir jau yra kuo mums didžiuotis. Tačiau iš patirties, iš ankstesnių darbų, kurie atsispindi Barnyje ataskaitoje, taip pat konsultacijose su valstybėmis narėmis, taip pat šimtas suinteresuotų asmenų prisideda prie mūsų darbų ir iš viso to mes, užsi, mes išvelgiame tokius pagrindinius žingsnius, kurie turėtų atspindėti mūsų komunikate. Ir pirmiausia, mes turime pereiti nuo to tos reakcijos ad hoc pagrindu, kai ištinka nelaimė ir mes sureaguojame, prie kit, kito etapo, kuomet yra iš anksto planuojama ir galima nedelsiant dislokuoti pajėgas. Taigi, mes savo komunikate pirmiausia ir siūlysime planuoti scenarius, kokių nelaimių galime tikėtis. Antras dalykas, turime įvertinti kokios įrangos turime ir taip pat kreiptis į valstybės narės, kad jos laisvanoriškų pagrindų prisidėtų uh, ir prisidėtų savo įrangą. Būtent e, skambindama aš neturėčiau nerimauti, ar sureaguos ta valstybė, ar ne, aš jau iš anksto žinosiu, kas kaip prisidės ištikus vienai ir kitai nelaimiai. Trečias dalykas. Turime pasirūpinti, kad e, turėtumėme pakankamos transportavimo galimybės. Europos parlamentas labai aiškiai pasakė, kad nori konkrečių tikslų šioje srityje. Taip pat esame numatę aiškesnę logistikos, aiškesnį logistikos koordinavimą tam, kad e, trečiosiose valstybėse jų logistika būtų integruota į ES logistiką. Mes ES savo ruoštų galėtumėme tuomet integruotis į jungtinių tautų suderintas e, reagavimo pajėgas. Taigi tai reiškia, kad e, ES reagavimo į nelaimės gebėjimai ir veiksmai iš ES e, ribų turėtų būti koordinuojami išorės veiksmų tarnybos, tam, kad mūsų indėlis būtų nuoseklus, reaguojant į didžiulės nelaimės ir, aišku, kalba eina ir apie karinės pajėgas, karinės struktūras, jeigu prireiktų, jeigu susiklostytų tokios aplinkybės. Taip pat komunikate mes akcentuojame, kaip piliečiams mes atsiskaitysime už tuos veiksmus, kurių imamės, nes aišku, kad labai dažnai piliečiai taip ir nežino, ar teisingas buvo pasirinktas požiūris ar ne. Yra kiti prioritetai, kuriuos mes ėjome su reagavimo nelaimės atveju. Vienas svarbesnių yra įgyvendinti tas rekomendacijas, kurios yra parengties ir pasirengimo komunikate numatytos. Na ir aš tikrai noriu akcentuoti, kad labai džiaugiamės, kad Ferrero e, pranešimas buvo patvirtintas rugsėjo plenarnėje sesijoje. turime horizontaliai susijęti visas turimas priemonės, tai, tai yra ir potvinių direktyva, ir aplinkosaugos poveikio vertinimo direktyva, ir kitos, kiti teisės aktai. Mes jau dabar labai aktyviai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, su komisarais, kurių darbas yra susijęs su reagavimu nelaimės atveju, pavyzdžiui, klimato kaitos, vystimosi komisarai. Nėra aišku, Kathy Ashton Ir aš manau, kad kai kitais metais mes jau turėsime konkretų teisėkros pasiūlymą paremtą šiuo komunikatu, jūs tikiuosi pamatysite, kiek rimtai mes e, imsimės to uždavinio, kurį jūs mums patikėjote tam, kad e, reagavimo gebėjimai ES būtų veiksmingi ir efektyvūs. Ačiū. Ja, Ačiū, ponia Georgieva, už labai aiškę žinę, kurią pasiuntėte komitetui dėl pajėgumų ir planavimo, koordinavimo pajėgumų ES. Iš ties jūs išvardinote tą gausybę katastrofų, kurias patyrėme dešimtaisiais metais. Deja, ateinantiniai metai mums kol kas nieko gero nežada, todėl mums reikia koordinuoti savo darbus ir tinkamai reaguoti. Tikrai nemažai kolegų paprašė e, žodžių ir po, pirmasis ponas Arsinis, prašau. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, norėčiau pasveikinti Jūs šiame komitete ir pasveikinti už tai, kaip aktyviai ėmėtės savo veiklos tiek Pakistane, Ir, sakyčiau, ypač Pakistane, kadangi jį ištiko svarbiausia didžiausia krizė. Taip pat pritariu jūsų išsakytoms idėjoms e, komunikate. Sutikčiau su šiomis mintimis, jos eina tinkama kryptimi. Norėčiau tik susikoncentruoti ties e, tomis idėjomis, kurios galbūt nebuvo taip aiškiai išreikštos Jūs kalbėjote apie humanitarinių krizių prevenciją. Tai yra, mes žinome, kad yra tam tikrų valstybių, kurios yra labiau pažeidžiamos. Žinoma, tai yra vis labiau susijęs su klimato kaita. Žinome, kad yra tokių valstybių, kurios e, tikriausiai tikėtina, jog labiausiai nukentės per ateinančius metus. Galbūt e, iš dalies tai yra ir tam tikrų žmonių atsakomybės sritis, e, taip pat ir e, komisijos narė čia turi atlikti svarbiausią vaidmenį, kuomet iškyla tam tikra krizė. Tačiau mes, žinoma, turime e, imtis veiksmų ir krizių prevencijos srityje. Žinoma, mes negalime numatyti, kuri krizė ateityje bus pati stipriausia. Tačiau tuo pat metu norėčiau dar kartą pritarti jūsų mintims dėl to, jog reikėtų užsodinti miškais didesnius plotus, siekiant užtikrinti tai, jog tokie potviniai nebepadarytų didesnės žalos Pakistane ateityje. Taigi mes turime susikoncentruoti ties ekosistemų atsparumu, e, siekdami užtikrinti nelaimių prevenciją ir išvengti e, tokių nelaimių žalingų padarinių. Ačiū uždėmesį. Dankeschön, dann die Edith Estrella. Ačiū, ponė Estrela, prašom. Obrigada, senhor presidente, senhora comissária, também agradeço. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Taip pat norėčiau padėkoti už labai aiškius argumentus, konkrečius mm, sakinius, realistinę Europos ir viso pasaulio situacijos įvertinimą. Pritariu tam, ką jūs e, pasakėte, kad katastrofos yra e, vis dažnesnis ir vis labiau viską greunantis reiškinys. Mokslininkai nagrinėja klimato kaitos problematiką bei prognozuoja, jog ateityje situacija tik blogės. Aišku, turime elgtis prevenciškai, reikia kovoti su klimato kaita. Tuo pat metu negalima sėdėti susidėję rankų katastrofų akivaizdoje. Krizių reagavimo mechanizmas nepaprastai svarbus. Tas pasakytina tiek apie Europą, tiek apie pagalbą trečiosiams šalims. Jūs kalbėjote apie EPF patvirtintą Ferreira pranešimą, tas atsitiko praeisę savaitę. Šiame pranešime vėl pateikiami pasiūlymai, kurie buvo išvardinti pranešime, jį rengiau aš pati. Konkrečiai buvo pasakyta, kad reikia sukurti Europos stebėsinos instituciją dėl kovos su e, dikumėjimu ir miškų nikimu. Taip pat komisija raginta pateikti direktyvą, kuri e, leistų sėkmingai kovoti su panašiais reiškiniais. Mano pranešimas buvo patvirtintas šeštaisiais metais. Dar kartą šie pasiūlymai buvo išdėstyti ir patvirtinti praėjusią savaitę. Norėčiau sužinoti, kokia yra esamą situaciją, bei ką komisija ir kom... komisarai ketina daryti su šiais EP pateiktais ir primtais praneš... pasiūlymais. Ačiū. Dank u wel, voorzitter. Ook ik dank de... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui komisariai už uh, išsakytas mintis per mūsų popietės diskusijas kaip e, kolegos norėčiau pabrėžti prevencijos svarbą, ypač miškų nykimo bei vairovės išsaugomo srityje matome, kad daug katastrofų nutinka dėl ekologinių priežasčių. Todėl pirmiausia, apie tą aspektą norėjau pabrėžti ir konkretus klausimas. Gal tai nėra visiškai jūsų kompetencijos rytis, taip pat ir jūsų kolegos Pibalks Tanzanijoje planuojama nutiesti kelią per Serengeti. Tai turėtų dramatiškų pasiekmių šiai teritorijai ir mano toks klausimas, kurį aš beje esu pateikęs ir raštu, ar komisija planuoja bent kažkaip įsikišti, pasiūlyti alternatyvę trasą keliui, tokia alternatyva egzistuoja, ir ar komisija ketina finansiškai tiek politiškai spausti, jog būtų pasirinktas alternatyvus kelias. Dėkui. Ja, dankšin. Ačiū. Aš taip pat norėčiau užduoti 2-3 klausimus, kiti kolegos dar sulauk savo eilės. Jūs esate atsakinga už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą. Uh, Tai yra dvi to paties medalio pusės, kurias reikia spręsti ištikus katastrofai, būtent reikia teikti humanitarinę pagalbą ir reaguoti į krizės, kas yra mūsų atsakomybė. Mane domina, kaip tai praktiškai funkcionuoja. Jūs uh, turite veikti su dviem agentūromis ir uh, kaip reikia tą darbą gerai koordinuoti. Antras klausimas, jūs sakėte, kad norite pajėgumų, kurie būtų tarsi nuolat rezerve tiek lokaliu, tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Kaipgi tas bus finansuojama, kadangi civilinė apsauga ar mm, ugnegesiai turi būti iš kažko finansuojami, iš kur bus tie pinigai, aišku, jie gali padėti nutikus katastrofai, bet visas tas rezervas sukels išlaidų ar bendrijos finansavimo mechanizmas bus pasitelktas, ar kiekvienas apmokės savo uh, išlaidas. Dar norėčiau panagrinėti Lisabonos sutartį 214 e, straipsnis, kur kalbama apie Europos savanoriškai taikos korpusą, kaip jūs ketinate jį įkurti. Taigi paprašysiu komisarės atsakyti, o po to kolegos galės užduoti e, jiems rūpimus klausimus. Right. Uh, Gal atsakykite į šiuos klausimus, o po to pradėsime antrą raundą. Prašom. Uh, uh, labai ačiū, labai geri pastebėjimai, geri klausimai. Norėčiau pradėti nuo prevencijos klausimo. Jokių būdų negalime susitvarkyti su tuo, jog Nelaimių skaičius ir intensyvumas didėja. Mes turime kreipti didžiulį dėmesį prevencijai. Žinoma, yra daugybė dokumentais paremtų įrodymų, kad investicijos ir pasirengimas prevencijos srityje labai smarkiai atsiperka. Dėl šios priežasties, kuomet galvojame apie Europos gebėjimus reaguoti į nelaimės, mes turime mąstyti holistiškai - pasirengimas, prevencija, atsakas o paskui atkūrimas ir tolesni veiksmai tam, kad mes galėtume patobulinti e, savo veiksmus ateityje. Pakistano atvejis buvo labai aiškus pavyzdys, kadangi Pakistanas yra viena iš 30 labiausiai pažydžiamų klimato įvairoviai valstybių. Pakistane yra visi veiksniai, apie kuriuos kalbėjau anksčiau, jam poveikiai daro klimato kaita, jame labai smarkiai auga gyventojų skaičius, žmonės keliasi iš kaimo vietovių į miestų vietovės. Kai keliavau Pakistane, mačiau, jog jame ištisi kaimai buvo sugriauti potvinių. Labai aišku, kad tose vietose apskritai neturėtų būti statomi pastatai. Jeigu jie bus statomi ten ateityje, potviniai padarys poveikį jiems ir ateityje. Labai aišku, kad miškų neikimas vaidina labai svarbu vaidmenį. Pakistane taip pat ir daugelį kitų valstybių, pavyzdžiui, Haityje miškų sunaikinimas, išnykimas privedė prie to, jog buvo daugybė nuošliaužų, dirbožėmio nuošliaužų ir visiškai akivaizdu, kad miškų nikimas daro didžiulį poveikį. Taigi susikoncentravimas ties ekosistemų atsparumu ir valstybių bei visuomenių darbas šioje srityje yra būtinybė. Mes jau pradėjome imtis tam tikrų žingsnių šioje direktyvoje. Nelabai gerai žinomas yra tas faktas, kad jau šiandien iš savo humanitarinio biudžeto mes išleidome nuo 6 iki 8 procentų paskutiniais skaičiavimais. Ar tiesa, Peteri, mes išleidome pasirengimui, taip pat įvedėme programą humanitarnės paramos srityje, kuri yra susijusi su pasirengimu ir yra skirta valstybėms, kurios nukentės nuo gyvalinių nelaimių, kadangi tai yra vienintelis būdas, kuriuo mes galėsime uh, teikti humanitarnę pagalbą, būtent sustiprindami tam tikros visuomenės gebėjimus būti atsparesniai ir imtis prevencinių veiksmų. Mes e, dirbome su klimato kaitos komisaru ir kitais kolegomis, siekdami nustatyti, kaip mes galėtume sutelkti visas susijusias pusės, kadangi šis uždavinys yra toks didžiulis, kad tik dirbdami kartu, tiek mes Europoje, tiek Europą kartu su kitais partneriais galėsime e, pakeisti padėtį. Taigi šis komunikatas susikoncentruos ties ES paigumo reaguoti į nelaimės, žvelgiant iš išteklių požiūrio taško. Tačiau mes privalome būti pasirengę imtis prevencijos ir tolesnių veiksmų. Šiandien girdėjome klausimą apie miškų direktyvą. Iš tikrųjų, šį klausimą man taip pat buvo uždavę ir klausimų metu. Ir mūsų dabartinis požiūris iš tikrųjų šioje srityje yra daugia funkcinis požiūris. Tai reiškia, jog mes rengiame gairias, siekdami įvertinti uh, kiekvieną rizikos klasę, įskaitant ir miškų gaisrus. E, šis klausimas bus įtrauktas kaip prioritetas į nelaimių prevencijos programą, kurio šiuo metu rengiame. Mes taip pat kursime ir papildomus teisinius aktus. 2010 metais komisija pradėjo debatus dėl ES veiksmų ateityje, siekiant užkirsti kelią miškų gaisrams. Taip pat vyksta konsultacinis procesas, e, kuris e, baigėsi 2010 m. vasarą ir šiuo metu vyksta vertinimas, kuris e, remiasi tomis konsultacijomis ir 2011 metais bus pateikta strategija, kurioje kalbama taip pat iš dalies ir apie miškų gaisrus. Taigi mes teiksime gairės, konkrečiai taip pat ir miškų gaisrų srityje ir apsvarstysime, koks būdas bus geriausias e, dirbti šioje srityje, kokių dar yra spragų e, teisės aktuose, tačiau konsultacinis procesas jau užbaigtas. Toliau e, kitas klausimas žinau, kad jei e, gaisrai bus susiję su vertingais miškais, e, tai atneš daugiau žalos valstybei negu kad naudos. E, tai reiškia, jeigu mes norime nutiesti kelią per tam tikrą mišką, labai dažnai vykdome tam tikrą ekonominę veiklą, tačiau ta ekonominė veikla iš tikrųjų tampa daug didesnė negu kad vertinimo studijose numatyta, kurios buvo atliktos anksčiau. Taigi, kaip mes galime sutelkti humanitarinę pagalbą ir piliečių apsaugą? Na, tai yra vienas iš tų atvejų, kuomet jaunikis ir jaunoji e, sužino, jog Jie visiškai nebenori tuoktis, tačiau jie buvo priversti. Tai yra lyg ir tam tikra iš anksto suplanuota santoka. Tačiau ja, to, tokio atveju, kai tokia santoka jau sudaroma, pasirodo, jog šeima gyvena labai laiminga. Taip ir čia tikėjausi, jog institucijos priešinsis labiau, tačiau faktiškai šie metai parodė, kad uždavinys, su kuriuo mes visi susidūrėme, padėti žmonėms, turintiems didžiulių poreikių, sujungti humanitarinės komandas su pilietinės apsaugos komandomis, pasirodė, jog viskas įvyko labai vaisingai. Tai atnešė didžiulių rezultatų ir suvienijo e, tokių grupių integraciją. Pavyzdžiui, Pakistane mes turime vieną komandą, humanitarinės ir civilinės apsaugos elementų turinčią komandą, kuri kontroliuoja mūsų veiksmus ten. Taigi iki šiol vykstas, viskas vyksta labai gerai, mes turime užtikrinti, kad procesas remtųsi komunikatu, arba tiksliau sakant, paremtų tą komunikatą, kurį mes netrukus pateiksime. Kalbant apie 214 straipsnį, E, būtent e, reglamentuojantį savanorišką į taikos korpusą, mes jau pradėjome pasirengiamąjį procesą ir šią savaitę, ketvirtadienį, mes pradėsime formales diskusijas, siekiančias apibriežti, kaip mes e, sudarysime šį korpusą. Manome, jog ateinantys metai bus paskelbti Europos savanorių metais, tačiau nenorime pateikti ne visiškai baigtinio rezultato. Taigi galbūt 2011 metai bus bandomojo projekto metai, o ateinančiais metais tai išauks į didesnį projektą. Taigi, tai, ką mes darome, pridės vertės savanorių bendruomeniai ir visos Europos darbui. Taigi, manau, jog atsakiau į klausimus, dėkuoju uždėmesi. Aš buvau uždavęs klausimą apie tai, kas mokės finansuos tą korpusą, iš kokiu biudžeto bus finansuojamas e, tas korpusas. Taip, atsiprašau, pra, pražiūrėjau tą klausimą. Tai yra 60 tūkstančių eurų klausimas. Taigi, mes dabar siūlome, kad valstybės narės laisvanoriškų pagrindų skirtų lėšas e, bendrijos naudojimui. Valstybės narės skirtų tas lėšas. Nauda yra ta, kad jos gauna abipusiškumą. Kai reikia, joms padės kitos valstybės. Aš konsultavausi su įvairiomis valstybėmis narėmis, lankiausi civilinės saugos centruose ir kol kas, man atrodo, entuzijazmo užtenka įvairiose valstybėse narėse. Na, vienos gal laikosi šiek tiek kitokių nuomonių. Tačiau akivaizdu čia, kad yra du elementai kurių finansuoti taip negalėsime. Pirmiausia yra transportavimas. Jeigu valstybės narės skirs lėšas transporto sistemoms kažkur kitur, tuomet jos tikėsis, kad kaštais bus pasidalyjama ir jų naudai, kad ir iš jų kažkokie kaštai bus perimti. Taip pat, jeigu turėsime kažkokius tai bendrijos kažkokias tai lėšas, aišku, tai bus uh, paimta iš ES e, biudžeto. Na, aš labai konservatyviai vertinu situaciją. Aš manau, kad mūsų mokesčių mokėtojai tikisi, kuo galima geriau išnaudoti kiekvieną eurą ir tam, kad e, kiekvienas euras panaudotas Europos lygmenių sukurtų kuo galima daugiau pridėtinės vertės. Tačiau na, nenoriu apsimetinėti ir teikti, kad turint omenyje problemos mastą mes galėtumėme pateikti tokį pasiūlymą, kuris būtų neutralus šimtų procentų finansinė prasme. Aš įsivaizduoju, kad kaštų turėsime, kuriuos reiks kažkaip padengti tam, kad būtų galima integruoti nacionalinius įnašus į tą bendrą bendrijos e, fondą Ir kol kas atsakymo aš neturiu, reiks dar pateikti politinį pasiūlymą. Jeigu pasiūlymas bus palankiai vertintas, tuomet reiks e, realiai įvertinti situaciją ir įvertinti finansinius kaštus. Štai tokia dabar padėtis. Ačiū, kalbėjimą apie ECHO, sveikinu e, jo direktorių ir darbuotojus. Turime čia keletą visų vietų priekyje, tačiau manau, matau patogiai įsitaisę ir salės gale. Tikrai džiugu, kad viskas taip sėkmingai e, sekasi suderinti vienoje institucijoje skirtingas kompetencijas. Paprastai susidurime su problemomis. Toliau Bas Aikut klausimas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kad atvykote ir trumpai pristatėte savo uh, darbus, darbus kurie yra platūs, bet juos pristatėte labai mm, glaustai ir aiškiai. Turiu konkretų vieną klausimą. Jūs minėjote Meksikos įlankos katastrofą. Ir reagavimas krizės atveju patenka jūsų kompetencijos rytį. Mano klausimas bus konkrečiai susijęs su reagavimu krizės atveju Europos vaidmen, vandenyse. Tarkim, jeigu panaši e, situacija nutiktų Europos vandenyse, kas nutiko Meksikos įlankoje. Ir tikiuosi, kad rezoliucija, kurią tvirtinsime rytoj šiame komitete, kur mes prašome, kad būtų e, parengti ES lygmenių e, reagavimo padaliniai. Ir kiek jūs dirbate šioje srityje, bendradarbiaudama su valstybėms narėmis, be jokios abejonės, kas yra daroma tuo klausimu ir bendrai vertinant bendrą komisijos paketą Ar jūs įvertinote, ar Europoje yra pakankamai gebėjimų susitvarkyti su tokiomis katastrofėmis? Norėčiau išgirsti atsakymą šį klausimą. Ačiū. Zever. Cina. Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad mm, cross compliance arba susietos atsakomybės e, sąlygos stipriai pakeitė situaciją į gerą. Ar galite įsivaizduoti, kad e, E, naujoje perspektyvoje, kur kalbama apie e, es politikos e, pagristumą ir reikalingumą, ar sugebės politika ats, ES atsakyti gaivalinės nelaimės. Jūs kalbėjote apie potvinius, kaip miškų kirtimo pasiekme. Mes Žengėme pirmąjį žingsnį direktyvoje dėl kovos su potviniais, bet manome, kad teisinis pagrindas yra pernelik e, ne, mažai pa, parengtas, kad būtų galima tinkamai reaguoti į katastrofas ar komisija e, bus pasirengusi taikyti e, koros compliance principą ir šioje srityje, kad būtų galima finansuoti e, kovą su uh, katastrofoms iš ES lėšų bei panaudoti jas netiesiogiai žemės ūkyje. Taigi, ar mm, numatote galimybę taikyti išmokas iš tokioms tikslams? Toliau egzistuoja planai sukurti draudimą nuo gaivalinių nelaimių, nuo mm, potvinių ir e, panašiai, kol kas nėra pakankamai teisinio saugumo saugančio žmonės ar komisija ketina imtis veiksmų, kad padidintų teisinį saugumą, nes, kaip minėta, tokių katastrofų mastai ateityje tik išauks. Ačiū. Pastarasis aspektas buvo mūsų rugsėjo mėnesio rezoliucijoje ir taip pat e, bus kitoje rezoliucijoje, būtent ar esame apsidraudę kas gali kompensuoti nuostolius. Dažniausia draudimas yra nepakankamas arba jo iš vis nėra. Manyčiau, šie klausimai taip pat patenka jūsų kompetencijos sritį, kadangi draudimo pramonė kartu su mumis turi parengti kažkokius draudiminius sprendimus, negalima visą laiką kišti rankos į mokesčių mokėtojų piniginę, o reikia kažkokių kolektyvų kolektyvinių apsaugos sistemų. sistemų. Taigi du papildomi klausimai ir prašau, komisarė, jūsų atsakymas. Uh, the... Pirmiausia, klausimas dėl Meksikos įlankos nelaimės. Nuo pat pradžių mes viską darėme teisingai ir apjungėme visų komisarų pajėgas, tų, kurie yra atsakingi už uh, tuos dalykus, kurie susijęs su Meksikos įlankos katastrofa. Tai buvo, aišku, aplinkosaugos komisarė, Otinger, komisar, komisaras Otinger buvo vadovaujantis asmuo, bet traukiant ir mano bei žuvininkystės komisaro kompetenciją. Ir turiu pasakyti, kad susitikimai su privataus sektoriaus atstovais buvo labai atviri. Ir tuose susitikimuose mes tikrai nevengėme realiai vardinti problemą ir, ir savo lūkesčius. Komisaras Oettinger išklausė visų mūsų ir dabar ketina parengti komunikatą šiuo klausimu. Uh, bandant įvertinti tai, kaip būtų galima sustiprinti aplinkosaugos teisės aktus šioje srityje, tam, kad būtų galima apsaugoti mūsų vandenis nuo naftos išsiliejimo. Na ir e, ar teisė, kurios pasiūlymai išplės dabartinius teisės aktus, jų taikymo apriepti, ar bus naujų teisės aktų, pamatysime, kai galiausiai bus pateiktas komunikatas, kai bus e, sureaguota į tą komunikatą. Na ir galiu pasakyti iš tų pokalbių, kad ir komisijoje, ir kalbantys su privačiuoju sektoriumi, mes nedvėjodami ėmėmės labai reiklių darbų ir reiklių kėlėme reiklius e, tikslus, nes, aišku, Meksikos įlankos e, situacija, scenarius gali pasikartoti ir čia. Ir ko imtis, kad taip nenutiktų mūsų vandenyse, aišku, tai pirmiausia yra technologinių vertinimų, politinių sprendimų klausimas. Ir pamatysite gan greitai, kokie tai bus sprendimai, kai bus pateiktas komunikatas. Na, o aš pradžioje iš mano kabineto yra žmogus, kuris e, seka situaciją. Ir aš iš pradžių nežinojau, kaip viskas vyks, ar privatus sektorius bus e, susi, susinteresuotas ir susidomėjęs, bet iš tikrųjų iš tų pirmų pokalbių mačiau, kaip jie įsitraukė į tas diskusijas ir greitai jie suprato, kad ir su jais, ir be jų vis tiek mes tuos teisės aktus stiprinsime šioje srityje. Ir tai yra puikus e, puikiai sėtis bendradarbiavimo. Na, aišku, privačiame sektoriuje vyrios bendrovės e, laikosi skirtingų nuomonių, vienos yra palankiau nusiteikusios, kitos mažiau palankiai ir, aišku, darbas šioje srityje dar laukia labai intensyvus. Dėl potvinių direktyvos finansavimo. Man šiek tiek nemalonu matyti tai, kaip nepakankamai valstybės naudojasi esamais ištekliais. Ir aš labai tikiuosi, kad šią vasarą ir apskritai e, šie metai e, privertė susimastyti. Mes labai aktyviai e, kreipiamės į pažeidžiamas valstybės, skatindami naudotis mūsų prieinamais ištekliais. Ir sakyčiau, jog valstybės narės suvokė tą būtinybę. Man nerima kelia tai, jog didžiausias sunkumas yra gebėjimas panaudoti lėšas fiziniai infrastruktūrai viršyje gebėjimus finansuoti lėšas skirtas ilgalaikiam planavimui, o mes turime suderinti šias abis rytis. Tai nėra vien tik tai fizinė infrastruktūra, kuris svarbi. Kartais sprendimų prieimimas yra svarbesnis. Būtina suplanuoti, kokią žemę naudoti miestų plėtrai, kokią žemę naudoti žemės ūkiui e, ir taip toliau. Mes skatiname didesnį dialogą ir dalyjimąsi ir kreipti didesnį dėmesį strateginiams klausimams, instituciniams klausimams valstybėse narėse. Lėšos yra skiriamos, prieinamos ir žinoma tie e, veiksniai, kuriuos matome aplink mus, rodo, jog mes galėsime pasinaudoti šiomis lėšomis ir ateinančioje finansinėje perspektyvoje. Nematau, kad tai pasikeis ateityje. Labai geras pastebėjimas buvo padarytas susijęs su draudimo bendrovėmis. Netgi ir humanitarnės pagalbos srityje. Aš kalbėjausi su savo kolegomis ir jie sakė, na, mes iš tikrųjų nemanome, kad tai yra e, susijusi dalis. Tačiau net ir humanitarinės pagalbos srityje mes turime 800 milijonų eurų dar papildomai 1 milijardą, kuomet e, absorbuojame rezervinės lėšas, tačiau šių metų rūpjūčio viduryje mums pritruko lėšų, kadangi buvo e, skiriamas didžiausias dėmesys katastrofoms, humanitarnio pabudžio katastrofoms visame pasaulyje. Taigi finansinė dalis turėtų ne tik priklausyti nuo biudžeto ir rezervų, mes turime sukurti tam tikrą draudimo sistemą, kurioje humanitarnės pagalbos lėšų dalis iš tikrųjų būtų investuojama siekiant užtikrinti didžiausią e, gražą e, tose valstybėse, kurios labiausiai nukenčia nuo krizių. Ir tarkime, ateinančiais metais tikimės, jog krizė paveiks Sudaną, tarkime. Tačiau tai nepaveikia mūsų mąstymo tokiu būdu, kad panaudotume mūsų biudžeto dalį, skirdami daugiau lėšų tai sričiai. Taigi mūsų finansavimas turėtų tam tikrą prasme prognozuoti mūsų išlaidas. Taigi tikiuosi, jog mes galėsime e, pradėti diskusijas dėl finansinių inovacijų šioje srityje, būtent kaip sprendžiame finansinės krizės. Tačiau, žinoma, jūs žinote geriau negu aš. Ir tikiuosi, jog atsižvelgsite į tai. Taigi mes bent jau turėtume diskutuoti tai, kaip galėtume sukurti tokį finansinį planavimą, kuris numatytų tą gaivalinių nelaimių nenuspėjamumą, tam, kad mes galėtume jas geriau finansuoti ateityje. Mes turime numatyti tokį visų scenarijų planavimą. Ačiū. Ja, Frau Kommissarin Georgieva. Ačiū, ponė Georgieva. Tai buvo mūsų bendradarbiavimo pradžia tarp aplinkos komiteto ir jūsų bei jūsų bendradarbių. Be abejo, mūsų šiandienos diskusijos buvo nepaprastai įdomios nekantraudami laukiame jūsų komunikatų, kurios ketinate pateikti artimiausiais mėnesiais, taip pat teisėkuros pasiūlymų. Iš ties įdomu, kad 11 metais mes e, minėsime savanorių metus, todėl e, būtų puikus e, įsijungimas iš, iš šį savanorių chorą, taikos korpuso įsteigimas, tai ypač mm, paskatintų jaunimo aktyvumą, kadangi yra daug susidomėjusi ir norinčiųjų veikti. Jūs e, be abejo žinote ir girdėjome, kad jūsų srityje reikia biudžetinio lankstumo. Iš ties su šiuo klausimu e, turėsime aktyviai susipažindinti mūsų kolegas iš biudžeto komiteto, kaip bus galima į biudžetą įtraukti tinkamai elementus, leisinčius jums e, aktyviai reaguoti, e, kad nereiktų laukti, kol pakeitimai bus patvirtinti. Taigi ačiū, dėkui už diskusijas. Be abejo, susitiksime su jumis po komunikatų bei teisėkuros pasiūlymų, bei linkėmėme jums kuo didžiausios sėkmės darbose ir iki pasimatymo. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye-bye. So, dann kommen wir zu Punkt 5 unserer Tagesordnung. Pereiname prie penktojo mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra žodinis klausimas. Kriton Arsenis, Linta Makabans ir Papieti Kanen, Kartika Tamara, Liotart ir Ana Rosbach uždavė klausimą dėl bitumingųjų smėlių bei žemės naudojimo pokyčių ir kūro kokybės direktyvos. Norėčiau o, suteikti žodį kam nors iš klausimo autorių įžanginiam žodžiui Kriton Arsenis. Prašom. Much, Mr. President. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, jog šis klausimas yra pakankamai gerai žinomas mūsų komitete. Mes apie tai diskutavome taip pat ir birželio mėnesį. Šiuo metu e, pagal komisijos pasiūlymą nėra numatyta e, e, standartinė vertė vitumingiesiems smėliams ir degiesiems skalūnams. Taigi šiuo metu tokia standartinė vertė yra daug žemesnė negu kad realiai. Taigi mes subsidijuojame tokią, subsidijuojame tokią veiklą. Komisija atsisakė savo anksčiau pasiūlytos bitumingųjų smėlių vertės. Tačiau pagal pasaulio prekybos organizacijos taisyklės tos vertės turėtų remtis moksliniais įrodymais. Tai yra būtina sąlyga Šiuo metu mes turime vertes, kurios remiasi kitų kūro rūšių vertėmis, o mums reikia atitinkamo tyrimo. Kita vertus, kalbant apie bitumingusius smėlius, buvo atlikta 12 mokslinių tyrimų, kurie nustatė vidutinę vertę, kuri visiškai netoli tos, kurią pasiūlė komisija. Taigi mes turime moralinę būtinybę nustatyti ir bitumingųjų smėlių standartinę vertę. Netgi jei e, vertės, e, kurias aptarė 12 tyrimų, yra labai mažos, mes kalbame apie tai, jog e, dėl to, jog nėra nustatyta tokia vertė, bus sunaikinta Kanados šiaurės miškai kurie sudaro ketvirtadalį išlikusių pasaulio nepaliestų miškų. Taigi, šiuo metu neatsižvelgiama į transporto kūro gyvavimo ciklą, įvertinant jų e, išmetalus. Taigi, e, mes šiame pasiūlyme keliame ir kitas problemas. Kalbame apie hybridinę metodiką, kuri iki šiol buvo taikoma tik e, biokūrui. E, Komisijos atstovas šiame komitete mums pasakė, jog valstybės narės atmeta e, tokią idėją. Aš norėčiau šiek tiek paaiškinti, su kuo tai yra susiję. Komisija pasiūlė e, tokią metodiką ir pagal ją, jeigu kompanija e, gamina kūrą iš bitumingųjų smėlių, jeigu toks kūras išskiria mažiau teršiančių dujų bus taikoma kita standartinė vertė tokiam kūrui. Taigi, šiuo metu e, dar reikėtų rasti geresnių e, duomenų ir patobulinti šią standartinę vertę ir tai bus tolesni mūsų žingsniai. Atsižvelgiant į tai, ką pasakė komisijos atstovas, Mes e, sulaukėme įvairių dokumentų iš valstybių narių ir pasirodė, jog tik dešimt valstybių narių dalyvavo diskusijose, penkios iš jų pritarė e, hybridiniai metodikai, penkios e, jai prieštaravo. Taigi atrodo, jog šis klausimas nebuvo tinkamai aptartas ir bet kokiu atveju neaišku, ar valstybės narės jai nepritarė. Kiek mes suprantame, iki šiol generalinis aplinkos energetikos direktoratas pritarė hybridiniai metodikai, tačiau iš to, ką girdėjome, čia atrodo, jog nepritarė, taigi klausimas yra labai probleminis, problematiškas ir mes dar laukiame e, kitų direktoratų pozicijos. Taigi, mes norėtume išgirsti paaiškinimą, kokia šiuo metu yra situacija susijusi su hybridinė metodika. Jei komisija jai nepritarė, tai kodėl norėtume žinoti e, jos požiūrį, e, kadangi ir pasaulio prekybos organizacija kelia šį klausimą. E, žinome, jog buvo atlikta 12 mokslinių tyrimų dėl bitumingųjų smėlių vertės. Taigi norėtume taip pat išgirsti komisijos nuomonę dėl to, ar ji yra pasirengusi e, įtraukti tokį koeficientą į kūro direktyvą. Ačiū uždėmesį. Also, danke, Kretinas. Ačiū ponai Arsenis už įžangą į mūsų klausimus komisijai. Paprašėme energetikos ir klimato generalinio direktorato atstovus atvykti, ponas Bauer ir ponas Watson ir atvykė. Ponas Auvenas, gal jūs pirmasis atsakysite, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Arsenai, kad pristatėte klausimą taip išsamei. Atsakysiu sakysiu nuo pabaigos, pradėsiu nuo hybridinio, o po to perėsiu prie pirmo klausimo. Ačiū, kad komitetas vėl iškėlė klausimą dėl besitėsančius gyvenimo darbus su kūro kokybės direktyva. Komisija dar nepateikė e, pasiūlymų dėl 7A kokybės e, direktyvos straipsnio įgyvenimo yra konsultaciniai dokumentai, tarėmės su suinteresuotomis pusėmis ir valstybėmis narėmis, tolesnės diskusijos vyksta. E, šiandien turimi dokumentai mm, e, liūdė, kad mes hybridinę metodiką labai atidžiai išnagrinėjome, tas aišku iš 9 metų Liepą paskelbto diskusijų dokumentų, taip pat įvairiausios e, buvo pristatytos galimybės sausio 10 mėnesį, 10 metais ir šių metų kovo mėnesį per diskusijas, bet svarstymai tęsiasi, kaip jau minėjau, kad ir kokia bus galutinė pozicija, svarbu, kad mūsų pasirinkta metodika ir įgyvendinimo priemonės būtų subalansuotos ir efektyvos. Ta puikiai suvokė e, kiti teisėjai, kurus mm, e, proceso dalyvai, e, kai nenaudojama biokūro metodika, pasirinkta metode, kuri reikalinga, buvo sukurta specialiai biokūrai ir patvirtinta per komitologijos procedūrą. Kaip pas, pasakyta, per mm, konsultacijas e, teršalų išmetimo nustatymas kiti duomenys turi būti iš, išsamus ir pagristi. E, bei gyvavimo ciklo metu tokie, e, tokios emisijos sudaro 15 procentų visų emisijų. Taip pat reikia subalansuoti administracinę naštą susijusią su įgyvendinimu, kadangi šis, ši metodika turi padėti sumažinti teršalų e, emisijas. Ir mes svarstome tokios galimybės, kalbant apie valstybių narių poziciją, 13 atsakė į mūsų klausimyną, 2 pasisakė už e, žalių, žaliųjų, žaliosios anglies e, ir dalis pasisakė, keturios pasisakė už hybridinį metodą. Taigi hybridinis metodas turėtų būti naudojamas ir iškastinio kūro misijoms apskaičiuoti du pasisakė už, keturios susilaikė. Taip pat buvo pateiktas valstybėms narėms pasirinkimų dokumentas, keturios galimybės ten išdėstytos, kaip nustatyti pagrindinės vertės. Šio posėdžio protokolas rodo, kad dešimt e, valstybių narių pataikė, palaikė pagrindinės vertės ir po šio posėdžio dar trys valstybės narės išreiškė tam pritarimą ir tik tai viena aiškiai sutiko su tokia metodika, kalbant apie e, bitumingusios smėlius. Mes kol kas neturime tinkamo tyrimo bitumingiesiams smėlynams rezultato. Ji turi parengti bendras jungtinių centras su Konkav ir Juka ir tyrimas šiuo metu yra atnaujinimas, bei, kaip suprantu, jis apima bitumingumis esmėlius ir dėgiosius skalūnus. Žinome, kad yra daug viešų ataskaitų kurie pateikė papildomos informacijos apie bitumingosius smėlynus, nors mes gyvename, nors mes dar dirbame prie gyvendinamųjų priemonių projektų. E, praeisę e, Liepą 14 e, Savo laiške e, komitetui pareiškime, kad bitumingesiems smėliams e, e, sieksime kuo greičiau aiškių verčių nustatymo ir sieksime, kad juos įgyvendintų valstybės narės. Iki 11 metų pabaigos sieksime viską įgyvendinti. Aišku, jeigu mes turėsime gerus duomenis iš tyrimų dėl bitumingųjų smėlių bei degiųjų skalūnų. Reiktų visus mūsų darbus įdėti į bendro kontekstą, kadangi negalime pamiršti, kas vyksta tuo pačiu metu. Kalbant apie e, nu, žemės naudojimo pokyčius, tai į JAV e, ir Kanadoje buvo nustatyta, kad atviruoju būdu e, nukasti, e, nukastas bitumingas esmėlis sudarys tik 6,1 procentą emisijų, tai tikrai nėra daug, o e, kiti nukasimo būdai duos dar mažiau teršalų išmetimų ir, kaip žinote, būtent tokia metodika naudojama bitumingėsiams smėlynams nukasti Kanadoje dažniausiai. Taigi mes apsvarstėme hybridinį metodo, metodiką, neprėmėme dar sprendimų, o dėl bitumingųjų smėlių vyksta tyrimėjai darbai. Ačiū. Thank you very much. Uh, Ms... Ačiū labai. Pone Hudson, norėjote pasakyti? Jeigu ne, e, pasaikurt. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Owen, už paaiškinimus ir atsakymus į klausimus. Taigi štai dar kartą susitinkame. Norėčiau pratesti mintis, nes esminis dalykas yra laikas. Aš puikiai suvokiu, koks yra komisarės Hedegar atsakymas. Ji prisima politinį įsipareigojimą numatyti, nustatyti vertes, tačiau kila klausimas, kada tai bus padaryta. Ir kol kas komisija teigia, kad kol kas laukia, kol JAV ERC atliks savo studijas. Na ir iki 11 metų pabaigos bijau, kad tai jau bus per vėlu, nes mes turime nepamiršti, kas yra irgi, yra labai, kas yra irgi labai svarbu, kad kalbame ir apie tam tikrą signalą, kurį nusiūsime mes, europiečiai, investuotojams. Ir jeigu žinosime skaičius kitiems metams, kiek bus investuojama į būtiminguosius mėlynus, 300 49 milijonai, eur, 379 milijardai eurų. Tai yra tokia suma, bendra investicijų suma, e, investuojant į kalnakasybą bitumingosiuose smėlynuose. Ir jeigu ES nenusiūs signalo dabar ir parodys, kad nustatome vertę šioje kategorijoje, tuomet tiems investuotojams duodame signalą, kad jie gali užsimti kalnakasybą ir naftos gavybą. Na ir Dėl to mums labai svarbu, kuo galima greičiau nustatyti tas vertes ir nusiųsti signalą. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad yra viešai e, pateikiam, pateikiamos ataskaitos. Tai tikrai nėra viešai prieinamos ataskaitos, tai yra moksliniai tyrimai ir jie yra kur kas svarbesni. Ir dabar labai svarbu, kad tos vertės būtų nukreiptos vienodą linkme, rodant, kad būtimingieji smėlynai naftos gavybą juose yra labai tarši. Ir dėl to mes turime nusiųsti savo signalą investuotojams, būtent kad investicijos į bituminguosius mėlynus yra neteisingos. Kriton. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti tai, kad komisarė šiek tiek keičia nuomonę. Kiek suprantu, hybridinis požiūris yra labiau svarstytinas. Anksčiau hybridinį, hybridinį metodą atmesdavo valstybės narės. Na ir dabar mes siekiame numatyti vertes bitumingų smėlynų atžvilgių. Ir, aišku, kitas klausimas yra laikas. Jeigu lauksime iki 11 metų pabaigos, signalas bus neteisingas nusiustas investuotojams. Ir mes tuomet pradėsime tarsi subsidijuoti uh, tą veiklą, tą veiklą, kuria dabar yra užsimama Kanadoje, Madagaskaroje po to bus pradėta kalnakasyba ir tai iš tiesų yra irgi labai pažeidžiama teritorija aplinkosauginė prasme. Taigi tokiu būdu sukursime nesaugumą investuotojams ir faktiškai subsidijuosime tą veiklą. ką tik matėme komisarę Georgievą, kuri pasakojo apie nelaimės, su kuriomis susidurėme. Aišku, visos jos buvo susijusios su klimato kaita ir tikrai neturime leisti daryti daugiau klaidų. Turime nustatyti tas emisijų vertes, nedelsiant dabar ir bitumingų smėlynų atžvilgių. Ačiū. Jeigu atsakytumėte, būtų labai gerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai sutinku su tą mintimi, kad pramonės įmonės turi planuoti iš anksto ir mes, aišku, turime aiškiai joms e, pasakyti, ką jos turės daryti ateityje. Na ir rytoj šiame komitete vyks balsavimai dėl lengvasvorių komercinių transporto priemonių ir jų emisijų. Bet aš manau, kad mes čia turime nusiųsti aišku signalą ir jeigu teiksime, kad iki 11 metų pabaigos, tai nėra jau taip toli, kad bus nustatytas defaultų, e, nustatytos defaultų vertės bitumingiesiems mėlynams, nusiųsime aišku signalą. O šiandieną teigiame, kad komisija kol kas dar neturi parengusi skaičių, vyksta studijos, tyrimai. E, ir dabar tą ataskaita yra atnaujinama ir ta vertė galiausiai bus nustatyta. Ir kai jau pramonės įmonės tai žinos ir įtrauks tai savo investicijų planavimą ir į tai atsižvelgs, aš tikrai nemanau, kad mums reikia dabar aiškiai pasakyti, koks tas skaičius bus. Jeigu pasakysime, koks jis bus tikrai po 12 mėnesių, faktiškai toks būtų mano atsakymas. Dėkoju. Puiku. Ačiū. Diskusijos šio klausimu baigiamos. Kitas klausimas. Jį pateikė Sato Hase ir Krisas Deivisas dėl sieros e, taršalų jūrinėme kūre. Bas, gal jūs e, klausimą pristatysite? Pažadėjau tą padaryti, bet ir taip, man atrodo, klausimas yra gana aiškus. Ir e, pirmiausia, atsiprašau, ponios Hasė ir pono Deivis vardu, kad jie negalėjo dalyvauti šiandieną. Na, iš principo viskas yra aišku. Žiniasklaidoje buvo daug dėmesio skiriama tam, kad lyg atrodytų Europos komisija planuoja, neplanuoja peržiūrėti emisijų politikos ir dabar kyla klausimas, ar teisingai rašo laikrašiai. Ir ar komisija tikrai tą peržiūrą ketinama atidėti, ribojant sieros kiekį jūrinėme kūre dėl ketina atidėti tą, tą peržiūrėjimą. Tiesiog e, toks yra klausimas ir tiek jo pristatymui. Ponas Salafranko? Ponas Salafranko. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamentarams, nors tai jų šiandieną ir nėra. Uh, klausimo pristatymui ir norėčiau nuraminti komitetą ir pasakyti, kad komisija visiškai supranta šios problemos esmę, kalba eina apie sieros kiekį jūrinėme kūre ir mes puikiai suvokiame, kad tie teršalai su, sukuria pusė milijono žalos. Taip pat e, rūkštėjimą matome didžiulį ir e, ozono sluoksnio nykimą. Taigi e, komisija ir toliau laikosi savo įsipareigojimo veiksmingai įgyvendinti oro kokybės politiką ir užtikrinti atitinkamą visuomenės veikatos priežiūrą ir aplinkosaugos tikslus nacionalinių emisijų ribų direktyvos peržiūrėjimas buvo atidėtas. Pradžioje buvo numatyta peržiūrėti direktyvą 7 metais. Na ir tai buvo padaryta dėl to, kad buvo norima atsižvelgti į klimato kaitos direktyvą ir suprasti, kad e, reikia sukurti kuo galima geresnę oro kokybę. Na ir pažangos buvo pasiekta Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos išmetimų, išmetalų teršalų emisijų mažinimo tikslai buvo pasiekti. CO2 atžvilgių rezultatai yra geriausi, amoniako atžvilgių rezultatai galėjo būti geresni. Na ir lakių organinių e, junginių e, atžvilgių irgi tikslai yra pasiekti. Taigi tas pats yra pasakyta ir dėl NOx, dėl atsiprašau azoto. E, Ir čia matome, kad na, situaciją reikia vertinti kiekvienoje valstybėje atskirai. Yra valstybių narių, kuriuose ribos yra pasiektos, tačiau NOX X atveju e, tos ribos dar nėra pasiektos. Ir komisija skiria daug dėmesio šiai direktyvai. Aišku, tie laikas ją peržiūrėti. Na ir kalbėdama apie komisiją, turiu omeny ne tik komisarą Patočniką, bet visą komisarų kolegiją. Ir svarbu suvokti tai, kad komisarų kolegija per ateinančią savaitęs rengs diskusijas dėl direktyvos peržiūros ir kada tą būtų galima geriausiai atlikti. Ir turite suprasti, kad susiklošius aplinkybėms šiandieną tikrai negaliu pasakyti konkrečiai, kuomet ta direktyva bus peržiūrėta, bet labai greitai paaiškės, kuomet vyks peržiūra, nes, kaip minėjau, diskusijos vyks atinančiomis savaitėmis. Taigi, taip pat norėčiau akcentuoti, kad direktyvos peržiūrėjimas peržiūrėjimas bus kuo galima efektyvesnis ir sieks kuo galima geresnių rezultatų, kad būtų galima įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurie numatyti šeštoje aplinkos saugos veiksmų programoje. Na ir aišku, šios direktyvos negalime vertinti atskirai, nes tai yra bendros sistemos, oro kokybės sistemos e, paketo dalis, E, paketo, e, sie, kurį siekia įgyvendinti, kuo galima efektyviau komisija. Na ir komisija taip pat e, yra iškėlusi byl, bylas prieš 20 valstybių narių, kur oro kokybės zonų yra, kur oro kokybė yra nepakankama, kur yra per daug sieros ir kitų junginių atžvilgių. Na ir Taip pat komisija stengiasi užtikrinti, kad būtų imamasi veiksmų e, vietoje ir nacionaliniai teršalų, nacionalinės teršalų ribinės vertės e, panašu, kad e, nebus išpildytos dešimtaisiais metais. Na ir į tai atsižvelgdama komisija pasirengė daugiau pastangų, pasi, priemė sprendimą daugiau pastangų skirti tose srityse, kur būtų galima sumažinti taršalų kiekį. Po ilgų procesų galiausiai mes pasirašėme labai svarbų susitarimą dėl sustiprintų pramoninių teršalų mažinimo direktyvos, pagal kurią bus sumažinta NOx, SOx e, taršalų kiekiai. Na ir, ponė pirmininkė, dabar perinu prie antros komisijos dalies. Taigi komisija yra pasiryžusi metų pabaigoje pasiūlymą perkelti ES teisės aktus, kad 8 metų e, susitarimas su tartautinė jūrų organizacija leistų sumažinti sieros kiekį jūrinėme kūre. Ir bet kokie žiniasklaidos pranešimai apie tai, kad komisija nesilaiko to susitarimo, yra neteisingi. Komisija sveikina šeštojo, susitarimo šeštojo priedo nuostatas ir mes tikimės, kad tos nuostatos galiausiai leis sumažinti teršalus, sieros teršalus 90 procentų ir 75 procentais sumažės kiti teršalai. Na ir mes džiaugiamės ir tikimės, kad tas susitarimas pasirašytas su tarptautinė jūrų organizacija bus įgyvendintas ir bus parengta ataskaita apie tai, kaip yra įgyvendinama sieros direktyva. Ši ataskaita e, pateiks ir kaštų naudos analizę, įvertins valstybių narių e, veiksmus tarptautinėje jūro organizacijoje siekiant sumažinti sieros kiekį, kiekį jūrinėme kure ir kontroliuot, apimti tam tikras zonas - Šiaurės jūra, Baltijos jūra ir Lamanšo sąsiauris. Na ir kadangi komisija dėje nėra e, šio susitarimo šalis, komisija negali nieko daugiau padaryti einamojo momentu. E, tik tai gali paraginti tas valstybės narės, kurios yra pasirašysios susitarimą, tam, kad būtų nustatytos naujos apsaugos zonos e, sieros teršalams ir e, azoto teršalams e, kontroliuoti ES, ar taip pat ketiname patvirtinti tolesnius pakeitimus tam, kad būtų tos zonos įtrauktos į mūsų ataskaitas. Ta ketiname padaryti 13 metais, kuomet ta bendra išsami ES oro kokybės kontrolės direktyva bus peržiūrėta. Taigi,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 ir už tai, kad išaiškinote kai kuriuos neaiškumus, kadangi dėl to žiniasklaidos dėmesio, kurios susilaukė komisaras Patočnikas, mes girdėjome tokius klausimus, kadangi galvojame, kad nebus peržiūrima e, teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva. E, visiškai sutinku su jumis ir žinau, kad komisija nėra šalis, tačiau kuomet jūs teikiate tokius signalus valstybėms narėms, žinoma, tuomet jiems yra teikiamas signalas, ar reikia įgyvendinti tokias ribas ar ne. Taigi tikimės, kad komisija e, labai aiškiai pasakys valstybėms narėms, kad šios naujos griežtesnės sieros kiekio ribos uh, turės būti taikomos, kadangi antraip jos susidurs su problemomis. Toliau kalbant apie teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvos peržiūrimą, gerai, kad e, tai yra aptariama platesnėme kontekste, būtina tokia peržiūra, kadangi antraip mes negalėsime parengti e, konkretaus metodo 2.5. Taigi labai būtina, kad mes tai aptartume labai išsamei, kadangi anksčiau sieros kiekiai nebuvo aptarinėjami plačiai. Taigi, tokiu būdu naujų teisės aktų peržiūra yra esminis dalykas. Aš manau, jog tą būtina smarkiau pabrėžti. Taigi, dar kartą sveikinu tai, jo komisijoje vyksta diskusijos šią temą ir kad tai tam pritarė parlamentas ir tikiuosi, jog metų pabaigoje mes matysime gerą šios direktyvos peržiūrą. Ačiū. Thank you. Chris Davis, did you have a... Dėkoju, Chris Davis, ar jūs girdėjote atsakymus, ar norėtumėte pasisakyti? Taip, ačiū. E, tikriausiai šis klausimas turėtų būti teikiamas pačiam komisarui, o ne komisaro atstovui, kadangi jis galėtų geriau atsakyti. Komet mes kalbėjome apie teršalų išmet, kirtimo nacionalinių ribų direktyvos pirmą kartą, mes labai aiškiai suvokėme, jog yra didžiulis potencialas išgelbėti žmonių gyvybės ir tai taip pat suteiks ekonominę naudą, kadangi tai mažiau pažeis grūdinės kultūras. Man atrodo, jog aplinkosaugos gerinimas tam tikrose, tam tikrose regionuose nebuvo komisijos dėmesio centre, kadangi mes nelabai atsižvelgiame į rekomendacijas, kalbančias, jog aplinkosaugos gerinimas atneš didžiulę finansinę naudą. Argi komisija nebeturi valios imtis veiksmų prieš tam tikras vyriausybės, kurios nesilaiko tam tikrų standartų, kurie šiuo metu yra netgi aukštesni. Šis klausimas yra susijęs ne tik su aplinkosauginiais privalumais, tačiau taip pat ir su strategijomis, vyriausybinėmis strategijomis, kurios nenori imtis ambicingesnių tikslų. Well, yes, of course, you will have the floor again. E, taip, žinoma, prašom žodis jums dar kartą. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau dar kartą atskirti dvi klausimo dalis. Man atrodo, jog sieros kiekio kūre klausimas, norėčiau pakartoti dar kartą, yra susijęs su sieros kiekiu kūre. Ir šiuo metu naujai pateikiami skaičiai bus įvesti, tai bus padaryta. O antras klausimas susijęs su sieros kiekiu kūre yra susijęs su uh, E, papildomų aspektų įveidimu ir tai reiškia, jog valstybės narės turės imtis papildomų veiksmų, kadangi būtent jos teikė pasiūlymą e, jūrų organizacijai. Taigi, nauji kūro standartai bus e, pateikti metų pabaigoje. Toks būtų atsakymas. Kalbant apie antrąją klausimo dalį susijusią su teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva, manyčiau, jog uh, mes turėsime galimybę išgirsti visą išsamų atsakymą. Būtent komisaras laikosi to paties ryšto laikytis tikslų ir tinkamos kokybės. Tai reiškia, jog mes imamės veiksmų visose valstybėse narėse. Yra visiškai aišku, kad buvo atidėtas šios direktyvos peržiūrėjimas tam, kad būtų leista klimato ir energetikos e, paketui būti patobulintam ir po to mes atnaujinome skaičiavimus ir dabar turime naują kokybinį lygį ir komisaras yra pasirengęs aptarti su kitais komisijos nariais geriausią laiką, kada bus tinkama pateikti tokį pasiūlymą. Ir ši teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva nėra vienintelis dalykas, kurį būtina įgyvendinti. Ji yra, žinoma, svarbi, kalbant apie nacionalinės ribas, siekiant sumažinti taršą, tačiau taip pat yra būtini ir vietos veiksmai. Taigi aš manau, jog mes turime matyti visas šias priemonės, visus šios veiksmus taikomus kartu. Kalbant apie gerbiamo nario komentarą susijusi su ateities apribojimus ir teisės aktus šioje srityje. Manyčiau, jog mes negalime padaryti daugiau negu kad darome šiuo metu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Patience. Ačiū, mūsų komitetas tikrai nekantriai laukia, kada tai nuveiksite ir tikimės, jog tai bus padaryta greitai. Manau, jog užbaigėme šio klausimo svarstymą. Gerai, toliau kitas mūsų klausimas yra septintas darbo tvarkės punktas, kuris yra susijęs su direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą peržiūrėjimu. Manyčiau, jog ponas Kritonas norėjo pasisakyti. Pone Arsenis, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po to, kai Meksikos įlankoje įvyko nelaimė, mes supratome, jog dar yra spragų Europos teisės aktuose susijusių su rizikos vertinimu, švelninimu ir atsakomybė tokių katastrofų atveju, kaip kad matėme Meksikos įlankos atveju. Taigi, iš pradžių problema buvo susijusi žinoma su nafta, tačiau kita problema yra susijusi su metano dujomis, kurios ištekėjo. Tokiu būdu buvo E, išnyko daugybė e, e, gyvosios gamtos. Taip pat pamatėme, jog mūsų skaičiavimai yra labai riboti, kalbant apie tai, kokio masto rizika gali būti susijusi su tokiamis nelaimėmis. Ir mes siekiame kovoti su klimato kaita, tačiau mes dar tinkamai neišbandėme naujų technologijų šioje srityje. Naftos gavyba e, vyko, tačiau, žinoma, mes nebuvome tinkamai pasirengę. Taigi, atrodo, kad turėtų būti poreikis e, sustiprinti direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į vis, visus galimus nelaimingus atvejus. Ši direktyva neapima nelaimingų atsitikimų jūros gelmėse, jūroje ir naftos su naftos grėžimu susijusioje veikloje. Taigi labai svarbu peržiūrėti šią direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą. Reikia nustatyti griežtą atsakomybę už naftos gavybą grežniuose jūroje. Taigi, mes norėtume išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu, pažiūrėti, kokios iniciatyvos bus imamos e, šioje srityje susijusiuose su atsakom, atsakomybė gražiniuose jūroje. Dėkoju, nematau daugiau žmonių norinčių pasisakyti, taigi suteiksiu žodį komisijai. Ponas Garcija Vulves, prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija jau paskelbė per Liepos plenarinę sesiją, kad po mm, Deepwater Horizon katastrofos mes e, pradėsime aiškintis e, e, esamus trūkumus, trūkumus esamuose teisės aktuose, bei antrą bandysime nustatyti, ar teisėkūros veiksmų reikia tiem, toms spragoms užpildyti. Vertinimas vis dar vyksta, bet kai kurie preliminarūs faktai jau paaiškėjo. Pirmiausia, dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos. Pirmasis e, faktas yra tas, kad naftos grėžiniai atviroje jūroje e, patenka į atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos taikymo sritį. E, taikomos tokiems grėžiniams šios direktyvos nuostatos. Grėžiniai ar naftos išgavimas atviroje jūroje, tai veiksmai, e, kur e, kai yra, tie veiksmai yra susijęs su pavojingomis medžiagomis, nafta yra pavojinga medžiaga ir taip pat patenka į trečiame priedė išvardintas pavojingasias medžiagas. Antra, atliktas tyrimas e, rodo, kad siekiant apsaugoti e, gyvūnus ir jų buveinės nuo naftos e, grėžimo ir išgavimo turi būti taikoma direktyvos e, e, atitinkama dalis visa apimtimi. Taigi e, buvo mes čia pirmiausia turime galvoti apie teritorinis vandenis ir išskirtinės ekonominės zonos direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą gali būti taikoma pagal ES teisę ar per tarptautinę teisę, jeigu valstybė narė pasirengia tokią galimybę. Būtent žala padaryta žvėjams ne patenka į atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos taikymos rytį, tai yra ekonominė žala, kuri kaip po tokia nenara nagrinėjama šioje direktyvoje. Po to e, sritis, kur yra aiškus trūkumas e, ir kurios nereglamentuoja e, direktyva dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą, tai yra vandeniui padaryta žala čia tik tai yra dalinis patekimas į atsakomės už aplinkos apsaugą direktyvą. Ekologinė žala e, yra taikoma m, mm, pakrantijos vandenims net toliau kaip viena jūrmilė. Taigi tokia žala ekologinė žala vandeniui yra taikoma direktyvoje, bet ne iki galo, kadangi apsiribuojama teritoriniais vandenimis bei skirtinėse ekonominėse e, zonose bei e, kontinentinėme šelfe e, ir tos sritis nepatenka į atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvą. Pažymės suprasime, kad tai susiję su direktyvos geografinio taikymo aspektu ir šios spragos turi būti panaikintos. Tai iš principo reikalauja atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos pakeitimo, kad ji būtų atnaujinta bei atitiktų kitus esamus teisės aktus kaip jūrų strategija. Dėl antro klausimo aspekto atsakomybė už anglės dioksido surinkimą ir saugojimą. Mūsų nuomonė čia spragų taikymo srityje mm, pagal šią direktyvą nėra. Saugojimo saugyklos patenka į direktyvos taikymo sritį ir tokių saugyklų veikla yra įvardinta ekonomės atsakomybės direktyvoje trečiajame priedė Vienintelė problema, kurią galime išvelgti šiame kontekste, būtent, e, kad yra sudėtinga tinkamai nustatyti padarytą žalą. Bet nemanau, kad tai yra problema. E, problema tikrai nėra aktuali išimtinai e, anglės dioksido surinkimui ir saugojimui. Tas pasakytina ir apie žalą padarytą e, kitų veiksmų pasiekoje. E, ši metodologinė problema egzistuoja, bet daug plates, platesnėme kontekste. Ačiū. Ačiū už labai aišku atsakymą. Kritonai, ar norite dar kažką pasakyti? Gal yra kolegų, kurie irgi nori pasisakyti. Na, bet aš norėčiau padėkoti komisijos pareigūnai už atsakymą. E, mes matome, kad spragų yra. Spragų, kurios yra panašios ir į spragas, kurias matome naftos gavybos srityje, grėžimo srityje, bet panašu, kad komisija juda į priekį ir nori peržiūrėti atsakomybės direktyvą. Uh, Ir panašu, kad na, stebėsime tuos pasiūlymus ir lik bandymas tas spragas užpildyti yra, bandant išvengti situacijos, kokią matėme Meksikos įlankoje mūsų vandenyse. Dėkoju. Ponas Bokhart, prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip ir sakė kolega e, Arsenis, aš norėčiau irgi pasakyti, kad, na, dėkoju už atsakymą ir uh, dėkoju, kad nurodėte, kur yra tos spragos dabartiniuose teisės aktuose. Dvi spragos yra pagrindinės. Pirmiausia, pirmoji dėl geografinės, dėl geografinio aspektų ir cheminės žalos vandeniui, nes ne, vis, ne visas vanduo patenka vis, ne visas Europos vanduo patenka į tą atsakomybės direktyvos taikymos rytį, na ir kitas dėl įvairių rūšių, e, pavyzdžiui, e, komercinė žvejyba nepatenka į atsakomybės rytį. Taigi labai konkrečiai, kada komisija e, pateiks analizę, ar tuo met komisija pateiks konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima pakoreguoti atsakomybės direktyvą tam, kad tos dvi svarbiausios spragos būtų užpildytos. Dėkoju. Žodį dar jums suteiksiu. Uh, Ir jeigu planuojate laiką, kuomet bus tos galutinės išvados pateiktos, kaip jūs manote. Na ir taip pat atsižvelgiant į tai, kad labai sudėtinga nustatyti, kas vykdo veiklą, kas yra savininkas, kokie yra rangovai, subrangovai, ar ta atsakomybės direktyva yra pakankama, bandant išsiaiškinti, kas galiausiai yra atsakingas įvykus tokiai katastrofai. Na kągi. Dėl to, kad ne viskas patenka į atsakomybės direktyvą, kalbant apie komercinę veiklą ir e, žvejybą, tai nėra savaime spraga sistemoje, nes aplinkosaugos direktyva, atsiprašau, atsakomybės direktyva yra konkrečiai numatyta, padengti aplinkosauginiai žalai. O čia mes kalbame apie kitokią žalą. Tokią žalą, kuri sukūriama e, dėl ekonominės ūkinės veiklos ir tuomet čia jau matyti e, reiktų kitokios priemonės, kitokio instrumento. Tai neturėtų būti atsakomybės už aplinkosaugos apsaugą direktyvos e, apriepties dalis. Dabar kalbant apie tą antrąjį e, klausimą. Ar projektas bus e, parengtas direktyvai pakoreguoti? Per ateinančias dienas mes parengsime ataskaitą apie atsakomybės už aplinkos saugos apsaugą direktyvos taikymą ir ten konkrečiai įvertinsime atsakomybės tą problemą ir numatysime mechanizmus, kaip būtų galima e, numatyti finansinės priemonės ir taip pat e, pažiūrėsime, kokių reikia pakeitimų atsakomybės direktyvoje, tam, kad būtų galima užtikrinti, kuo galima didesnę, platesnę žalos apriepti, įtraukti, kuo galima daugiau įvairių veiklų ir naftos grėžimas ir gavyba. Na ir tas naujasis pasiūlymas turėtų pasirodyti kaip paketo dalis. Pakete bus įvairių pasiūlymų, kurių tikslas užtikrinti tinkamą uh, apriepti, kalbant apie naftos e, grėžimą, gavybą jūroje. Tai bus vienas teisės aktų, kuris bus e, rengiamas, bet aišku yra ir kitų aspektų, kitų dalykų, kurie irgi yra aktualūs ir kur matyti irgi reiks imtis tam tikrų veiksmų. Dėkoju. Dar vienas klausimas dėl laiko perspektyvos, apie kokią, kokią laiko trukmę mes kalbame čia, kiek mėnesių galėtų tai trukti. Na, negaliu Jums tiksliai pasakyti šiandieną, negaliu pateikti konkretaus atsakymo einamojų momentų, nes čia keli generaliniai direktoratai ir keli komisarai dirba šiuo klausimu. Mes labai aktyviai dirbame šiuo klausimu Tačiau dėja, kol kas negaliu pasakyti nieko konkrečiau, kuomet e, galiausiai tas pasiūlymas pasirodys. Na, aišku, jis pasirodys, kai tik tai įmanoma, ko, ko įmanoma greičiau. Na, pirmininkas, tuomet atsakymas tikriausiai yra štai toks. E, jūs pasistengsite, pasi, paskubėsite, kad mums nereiktų dar vieno tokio žodinio klausimo jums e, pateikti. Ar dar kolega nori užduoti klausimą? Norėčiau šiek tiek tokio paaiškinimo, nes kiek suprantu, jeigu teisingai komisijos atstovą supratau, kalba eina apie komercinės rūšis ir jos nepatenka į atsakomybės direktyvą, nes yra aplinkosauginės e, rūšys. Aš manau, kad žvėjams sunku bus paaiškinti, nes jeigu nyksta žuvis dėl to, tuomet kaip ta žala, kur ta žala patenka, į kurią direktyvą, nepatenka į aplinkosaugos, atsakomybę už aplinkosaugą direktyvą, tai tuomet kur jinai patenka, nes žala padaryta toms žuvų rūšims irgi turi būti atlyginama tų bendrovių, kurios grežė naftą ir dėl kurių kalties įvyko ta nelaimė. Taigi, jeigu nepatenka tos rūšys į tą atsakomybės direktyvą, kur tuomet jos patenka, tos komercinės rūšys? Ačiū šiuo metu tokia žala būtų patektų į civilinės atsakomybės draudimą. Draudimą, kuris matyt būtų visose valstybėse narėse. Ten tikrai yra kompensuojama tokia žala, e, kurią patiria žvėjai, žvėjai dėl to, kad nukenčia jų ekonominė veikla, nukenčia jų turtas netgi. Tačiau aplinkosaugos atsakomybės direktyvos pirminis tikslas buvo išpildyti tam tikras spragas, kurios egzistavo. Aplinkosauginė žala nėra ekonominė žala. Dėl to ta žala nepatenk, nepatekdavo anksčiau į civilinės atsakomybės e, ža, žalos kompensavimą ir dėl to ir reikėjo tos naujos direktyvos, konkrečiai atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvos, kad ta žala patektų į šią direktyvą, į jos taikymo sritį. Ačiū. Panašu, kad reiks perėti dabar jau prie kito klausimo. Tai yra visiškai jau kita tema poveikis gyvūnams. Kalba eina apie žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūni, gyvūninių produktų sveikumo taisyklės. Krisai, jūs esate vienas iš autorių. Ar norite pristatyti klausimą? Na, galbūt išklausyčiau pirmiausia atsakymų ir tuomet užduočiau papildomą klausimą. Čia turiu keletą pavardžių, ir nežinau tiksliai, kas iš komisijos e, pareigūnų atsakys į šį klausimą. Gal galėtumėte prisistatyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Alberto Ladomada. Esu gyvūno, gyvūnų sveikatos padalinio vadovas vartotojų apsaugos generalinėme direktorėte. Dėkoju komisijos, e, komiteto pirmininkui už tai, kad suteikė komisija, komisijai e, galimybę pristatyti žmonėms vartoti neskirtų šaltinių gyvūninių produktų sveikumo taisyklės. Praeitais metais 1069 reglamentas buvo patvirtintas šiame parlamente kartu su taryba. Ir šis teisės, šio teisės aktu buvo numatyti, numatytos aiškesnės veikumo taisyklės uh, šalutiniams e, gyvūniams produktams, kurie neskirti žmonėms vartoti. Reglamente yra įvairios medžiagos, kuri nepatenka į maisto grandinę. Tai yra trašos, nau, gyvūniai produktai naudojami trašoms ar kitiems e, techn, technologiniams produktams, o, gaminant odai e, arba naudojamas, kuomet yra gyvūnų e, kraujas, e, diagnostiniais tikslais laboratorijose. Reglamente buvo suteikti įgaliojimai komisijai tam, kad būtų parengtos technologinės detalės, hygienos standartai, apdorojimo, perdirbimo reikalavimai, susiekamumo reikalavimai. Na ir kuomet komisija gavo tuos įpareigojimus, pradėjo plačias diskusijas ir konsultacijas su suinteresuotais asmenimis ir valstybėmis narėmis bei trečiosiomis šalimis, kurios yra svarbios e, priekybinės ES partnerės kadangi tai yra labai svarbi ekonominė veikla, turinti svarbu ekonominį poveikį. Na ir šiuo metu dabar komisija gautinai rengia savo priemonės reglamentui parengti tam, kad būtų galima kitą mėnesį jau galutinį produktą pasiūlyti. Šios priemonės patenka į kontrolės, e, kontroliavimo e, teisių kompetencija ir e, dabar galėčiau trumpai pristatyti, kokia yra situacija su šia priemonė. Komisija dabar bando sureaguoti į rūpimus klausimus štai kokiu būdu. Reikalingos paprastesnės taisyklės, kurios ir, ir yra rengiamos tam, kad 30 skirtingų priemonių būtų integruotos pagal ankstesnės taisyklės į bendrą vieną nuoseklesnį teisės aktą. Kontro, kontroliavimo priemonės, perdirbant produktus turi būti saugios ir turi būti nustatytas gaminio proceso tas galutinis produktas, tokiems produktams kaip biokūras plunksnų. plunksnų apdorojimui odos ir taip toliau, ir taip pat e, diagnostiniais tikslais gaminant vaistus. Sumažinus administracinę naštą ir parengiant hygienos taisyklės ir susiekamumo taisyklės ir leidžiant proporcingiau atlikti kontrolės priemonės laboratorijose, analizuojant e, produktus, biodujas e, kompostavimo gamyklose ir tai sumažins tą administracinę naštą, kuri numatyta yra bazinėme reglamente mm, ir taip pat laikantis e, maisto hygienos reikalavimų tam tikrų produktų kontrolės priemonės bus proporcingos rizikai. Na ir bus numatyta daugiau lankstumo, kaip būtų galima pasiekti konkrečių tikslų, ypatingai kalbant apie trans transportavimo priemonės naudojamos įvairioms kategorijoms ir veikloms. Taip pat e, gyvūninės kilmės produktų tvarkymui pagal atitinkamas kategorijas toje pačioje gamykloje, pertirimo gamykloje. Taip pat bus lengviau tuos gyvūninius produktus e, naudoti pašarams, kai kalba ypatingai eina apie, pavojinga, e, apie tas rūšis gyvūnų, kurios yra nykstančios. Aišku, saugumo standartai vis tiek bus išlai, išlai, iš, išsaugoti ir kartu su ponė Šneler, kuris yra e, pranešėjas rengiant reglamentą, uh, Mes su pranešėjo tikrai daug bendradarbiavome ir norime jam padėkoti už tą bendradarbiavimą. Na ir dabar mes mielai išklausytumėme pastabų iš komiteto kolegų dėl to, kaip jie vertina komisijos veiksmus šioje srityje. Ačiū, pirmininkai. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui Šneler. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu sugražinti pagirimą komisijai, tikrai nepaprastai malonu buvo bendradarbiauti, pavyko labai sudėtingą klausimą patvirtinti per pirmąjį svarstymą. Manyčiau, tai nulėmė geras bendradarbiavimas su komisija ir tuomet pirmininkavusią Čekiją. Tuomet mes išreiškėme pageidavimą prieš priimant įgyvendinimo nuostatas, kad jie būtų pristatyti komitete, tas buvo padaryta ir čia komisija laikėsi duoto žodžio, gal bendro pobūdžio pastaba dėl mūsų svarstomo klausimo. Man tiesiog išsigastu, e, kai priimame reglamentą, e, kuris yra pakankamai plonas, o įgyvendinimo nuostatos e, yra tiesiog storas žodynas, sunku susipažinti e, su juo, nežinau kodėl taip yra, tačiau nemanau, kad tai yra geriausias būdas kovoti su biurokratija. Sakyčiau, kad vis dėlto patekome labai biurokratinę e, srovę, tačiau ne apie tai turėtume diskutuoti, tiesiog turėtume pakalbėti, ar reikia tokios gausybės išsamių nuostatų. Apie tai nenoriu diskutuoti, tiesiog noriu iškelti tokį klausimą pamastymai. Taigi turime patiktą dokumentą, turime laiko apie tai padiskutuoti ir susipažinti. Noriu išvardinti keletą aspektų, e, ko mes anksčiau norėjome, būtent norėjome ir privalėjome parengti naują reglamentą kadangi kitose srityse buvo pasiekta pažanga, o čia ne. Mes norėjome e, aiškiai vardinti, kada produktas yra būtent konkretus produktas, kada pasikeičia jo pobūdis ir taip pat e, įtraukėme kolegų pavydavimų ir laukinius gyvūnus, tačiau daugiausia siekiame įgyvendinti atsiekamumo principo, kas galėtų pagerinti mm, vartotojo apsaugą. Sakyčiau, kad tie tikslai išdėstyti reglamente po pirmosios įgyvendinimo nuostatų peržiūros labai gerai atspindėti. Daugelis tuo metu aptartų klausimų yra e, konkrečiai išskirta. Štai pavyzdžiui, gal kas kada yra tas paskutinis etapas. Mes turime aišku to paskutiniojo etapo apibrėžimą. Aš į dokumentą dar nesu visiškai įsigilinęs, bet iš pirmo žvilgsnio galiu pritarti tam, kas siūloma. Kiek per lietai judame mm, dėl Petro chemijos atsiprašau, naftos chemijos produktų, tačiau, aišku, nereikia pernelyg skubėti. Tiesą sakant, aš tikėjausi, kad mes tokius produktus jau įgyvendinimo nuostatose turėsime, nes e, reikia reglamentuoti šių verslo sričių darbą. Aišku, kartais yra įdomių skaičių, pavyzdžiui, E, maži kiekiai e, šalutinių gyvūninių produktų, kur mes kalbame apie 100 mikrogramų, e, kas tai sukontroliuos, kur rasime tą atspirties tašką. Aš nerandu kito atpirties taško, tačiau kodėl būtent e, prasideda 50 mikrogramų per savaitę, gal e, kai kuriam ūkininkui savaitę trečiadienį prasidės e, ginčytini klausimai, nelabai tiksliai suformuluoti, tai gali padėti išvengti griežtų kontrolių, todėl turėtume galvoti apie pakeitimus, toliau diagnozė, sąlygos gerai suformuluotos, turiuomenį sąlygas nustatyti e, galutiniam etapui produkto, jos čia viskas tinka dėl bio dujų ir emisijų. Ne viskas man čia aišku, jeigu teisingai prisimenu, kad tuomet susitarėme, kad emisijos iš bio kūro gamyklų būtų galimos panaudoti, e, ir, pavyzdžiui, e, žemės ūkija. Iš principo pasakysi, kad komisija mūsų viziją pakankamai neblogai įgyvendino, įvertino visus dalykus, pat bandė juos e, surašyti ant popieriaus Tikrai reiktų pasidžiaugti pasiektą pažangą daugelie sričių, viskas atitinka mūsų intenciją, mažesnės, mažiau biurokratijos, visuomenės sveikatos užtikrinimas bei galutinio produkto etapo nustatymas. Sakyčiau, galėsime labai sparčiai, aišku, jeigu kolegos nema, nemano kitaip, galėsime labai sparčiai priimti sprendimą dėl šitų įgyvendinimo nuostatų. Ačiū. Uh, Dėkoju, ar kas nors dar norėtumėte pasisakyti, tai prašom. Kolegin. Gal uh, nuraminsiu kolega Šnelhart, mūsų nuomonė pateiktas dokumentas atspindi daugelį mūsų idėjų, bet to tai, kas buvo pasakyta, tikrai tai nėra biurokratijos mažinimas, todėl galime kai ką tobulinti, tačiau visos nuostatos yra sėkmingos tik tuomet, jeigu po to yra sėkmingai įgyvendinamos. Tikrai e, smulkmeniški patikrinimai, nemanau, kad pakenks, tačiau pritariu pranešėjui, kad daug labiau pažengėme link geresnės visuomenės sveikatos apsaugos. Ačiū. Jeigu daugiau niekas nenori užduoti, tuomet aš pasinaudosiu galimybę, kadangi kaip gyvūnų apsaugos aktyvistas norėčiau išgirsti atsakymą į tokį klausimą. Ar Baltijos ir Šiaurės meškos ir vilkai bus traktuojami pagal tam tikrą išimtį. Ar bus galima e, šerti vilkais ir meškomis e, e, Baltijos ir šiaurės šalyse? Um, Šios gyvūnus, tai yra šerti tais pašaliniais produktais. Dėkoju už suteiktą galimybę atsakyti iškeltus klausimus. Konkrečiai ypač noriu padėkoti ponui Šnelhartui ir Kalenbar už paramą, kurios sulaukiau iki šiol. Taigi mano kolega Tim Gulbart, jei leis pirmininkas, toliau atsakys e, kai kuriais klausimais, o kalbant apie galutinius produktus, kalbant apie esamą padėtį, norėčiau pasakyti, jog mes rengiamės nustatyti tam tikrą sistemą, E, dėl pertriktų plunksnų ir kitų produktų, biocheminių produktų. Buvo pateikti tam tikri moksliniai įrodymai komisijai ir remiantis šiais įrodymais e, galima laikyti tam tikrų produktų vartojimą, naudojimą saugiu. Netgi jei kaip pradinė medžiaga yra naudojamos medžiagos, kurios buvo paveiktos e, snukio ir nagų lygos. Na, toliau kalbant apie galutinius produktus, žinoma, komisija pasikonsultavo su valstybėmis narėmis, buvo įsteigta darbo grupė ir taip pat bus konsultuojamėsi su aplinkosaugos agentūra. Ir manoma, jog ši agentūra 2011 metų pradžioje pateiks savo atsakymus, kalbant apie mažus kiekius kiekis, dėl kurio šiuo metu mes diskutuojame su suinteresuotomis kompanijomis ir valstybės narėmis, yra 50 kg per savaitę. Tai yra daug mažiau negu 500 kg. Kalbant apie galimybę šerti vilkus ir meškas ir ne tik plėšiuosius paukščius, taip tai bus galima e, šeiryklose ir taip pat už jų. Toliau dėl paskutinio pastebėjimo norėčiau, kad mano kolega Tim Gumberis galėtų atsakyti. Ir e, taigi, jei leisite, mano kolega e, dabar yra pasirengęs pateikti atsakymą į vieną iš klausimų, kuriuos iškėlė ponas Šnelhartas. Taip, prašom, ponė Gumbertai. Dėkoju, ponė pirmininkė, kalbant apie klausimą susijusiu su bio e, dujų gamyklomis. Mes, žinoma, galime patvirtinti, jog yra įmanoma naudoti e, likučius ir paskleisti juos dirboje. Tačiau šiuo metu mes dar diskutuojame dėl standartų e, kuomet galima transformuoti šaltinius gyvūninius produktus bio dujų gamyklose. Pastaraisiais metais valstybės narės sukūrė nacionalinius standartus šioje srityje ir jų rizikos vertinimai numato tokių procesų saugumą. Taigi bus įmanoma naudoti tokias, tokius likutinius produktus. Kita vertus, mes taip pat turime turėti omenyje, kad tokie produktai, e, jais yra taip pat prekiaujama tarp valstybių narių. Ir žinoma, tam tikros valstybės rizikos vertinimas galbūt nebus identiškas kitos valstybės rizikos vertinimui, kuomet bus jau pradėti taikyti tam tikros kilmės produktai. Tačiau manau, jog net ir šioje srityje mes sugebėsime rasti sprendimą, kuris atitiks suinteresuotų grupių lūkesčius. Dėkuoju. Get... Ačiū. Dabar vėl suteiksiu žodį ponui Horstui Schnellhartui. Nesu visiškai tikras, bet dėl bio dujų turime problemų, kad čia pasiūlyta strategija visiškai kitokia negu buvo sutarta, kad ten šitos biokūrui naudojamas atliekos bus įvartintas būtent kaip atliekos, o čia jau ne. Mes e, sprendėme tą problemą e, primdami sprendimą balsų daugumą, tai yra mūsų teisė. Čia čia, čia aš išvelgiu tam tikrą konfliktą. Aš nežinau, ar jis įspręstas šiuose įgyvendinimo nuostose. Išklausęs komisijos atstovų nuomonę, sakyčiau taip, tačiau gal galėtumėte patvirtinti Taip, suteiksiu žodį vėl komisijai, bet kuris iš jūsų, kuris norėtumėte atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, jog, žinoma, iš mūsų pusės mes e, išsprendėme šią problemą. Turime turėti omenyje tai, kad bet kokia traša, ne, e, kuri yra, e, kuria yra trešiama dirba, turi būti taikoma pagal tam tikras tos valstybės nustatytas taisyklės. Ir šis teisės aktas remiasi sutarties straipsnių reglamentuojančių sveikatą. Taigi valstybės narės taip pat ir pačios gali nuspręsti, kokį poveikį tai gali padaryti grūtiniams vandenims, dirbožėmiui ir panašiai. Tai nėra mūsų iniciatyvos dalis. Tačiau kalbant apie šį teisės aktą, jis neužkerta kelio šių šalutinių produktų naudojimui dirbožėmėje. Dėkuoju. Ačiū, nematau daugiau norinčiųjų pasisakyti šiuo klausimu, taigi noriu pasakyti, jog tai buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. E, norėčiau pasakyti taip pat, jog koordinatorių posėdis šiandien yra panaikintas, rytoj susitiksime 9 val. ryte ir balsuosime dėl daugybės svarbių klausimų ir manau, jog Džiau Lainenas punktualiai pradės posėdį rytoj, taigi prašyčiau atvykti laiku. Dėkuoju.